Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveikinu visus susirinkusius į mūsų šios savaitės posėdį. Darbo tvarkę galime tvirtinti, jeigu niekas neprieštarauja. Matau, kad ne. Taigi tvirtiname ją ir jeigu niekas neprieštarauja, taip pat galime tvirtinti balandžio 25, 26, gegužės 12 ir gegužės 23 24 dienų posėdžius, posėdžių protokolus. Taip pat nėra prieštaravimų, tvirtiname. Dabar pirmininko pranešimai. Čia nėra ką labai daug ir kalbėti, taigi periname prie Gezinė Maisne pranešėjos. Pranešimo profesinių kvalifikacijų vidaus vandenų laivybos rytyje pripažinimas. Ačiū, labas rytas visiems. Taip, kalbėsiu apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą vidaus vandenų laivybos rytyje. Atrodytų iš pažiūros labai techninio pobūdžio dokumentas, bet taip jau tiesiog yra, kad mes įvairiose sektoriuose transporto norime dabar mm, numatyti profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir jeigu norime daugiau e, vidaus vandenų laivybos, intensyvinti daugiau laivų, tai reikia ir kvalifikacijas pripažinti intensyviau. Mm, kol kas taip jau yra, kad personalas senėja vis labiau laivybos sektoriaus, o jaunimui atrodytų nelabai viliojanti ši sfera atrodo. Taigi turime kažką daryti, kažkaip situaciją keisti, darbdaviams e, e, suteikti galimybę apmokyti personalą iš įvairių e, šalių. Taip pat, aišku, reikia čia turėti omenyje, kad kiekviena upė E, kiekvienas vandens kelias turi savo ypatumų ir laivyba čia vyksta mm, visiškai kitaip negu kitoje upėje, bet e, nežiūrint to, visgi profesinės kvalifikacijas suderintai pripažinti tikrai galima būtų. Ir čia atsižvelgiama į tai, ar yra gabenami pavojingi kroviniai, ar keleiviai. Mm, suprantu, kad kalbam pirmą kartą Kol kas tik tai šią temą, taigi tik tiek trumpai, dar sustiksim su šešėliniais pranešėjais ir įsivaizduočiau, kad net ir šiais metais užbaigsime šitas jie. Gal per daug ir užsimojau, bet e, vis dėlto esu ambicingai nusiteikusi ir tikiuosi ir jūsų svaraus indėlio. Ačiū. Džiugu, kad ir ekspertų turime šiandieną posėdėje Terezė Harta iš European Youth Association. Prašom. Thank you, uh, Chair, um, for inviting uh, EBU uh, to this uh, meeting. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Tikrai labai džiaugiamės galėdami pasidalyti savo pastebėjimais dėl šio pranešimo. Kaip ir ponė Masner teisingai sakė, tai tikrai labai svarbus uh, dokumentas vidaus uh, vandens laivybos srityje. Ir turiu pasakyti, kad EBU 2004 metais dar teikė iniciatyvą panašaus pobūdžio ir mes dar tuomet sakėm, kad reikėtų suderinti kvalifikacijų pripažinimą kaip tik dėl tų priežasčių, kurias pabrėžė ir pati pranešėja. Kadangi nėra užtektinai kvalifikuotų darbuotojų šiame sektorije ir visgi norime užtikrinti aukščiausius saugų, saugos standartus. O komisijos pasiūlymas, kai pasirodė, mes tikrai labai juo džiaugiamės. Ir dabar viską vertiname to naujo pasiūlymo kontekste. Čia norime užtikrinti geresnį darbuotojų judumą visoje Europoje ir norima numatyti uh, E, pasidalyjamųjų kompetencijų sistemą, nebūtinai centralizuotus mokymus. Norime pritraukti kuo daugiau iš šį sektorių e, naujų darbuotojų, jaunuolių. Norime tiesiog padaryti šią profesiją patrauklę. Kalbant konkrečiai apie standartus, EBU nuolat propaguoja laivybą kaip e, saugiausią transporto sektorių, bet be abejo reikia atsižvelgti į pavojingų krovinių gabenimą. Tai yra vienas iš būdų būtent e, saugiai gabenti pavojingus krovinius. Yra laivybos keliai, upės. Bet taip pat reikia skirti ir keleivių gabenimą. Tad dėl šių priežasčių mes vis pabrėžiame, kad labai svarbu numatyti pagrindinius standartus, glaudžiai bendradarbiaujant visiems kartu su tais, kurie jau turi daug patirties šiame sektoriuje. Ir CCNR ir Europos komisija labai glaudžiai kaip tik bendradarbiauja dirbo ir ties techninio pobūdžio direktyva, kurią parlamentas ir taryba jau patvirtino kiek anksčiau, būtent vadovaujantis tuo pačiu požiūriu. Tikrai svarbu turėti tuos standartus, kad kvalifikacijos būtų pripažįstamos visur vienodai. Ir čia ir sektoriaus ekspertai dalyvauja tuose procesuose. Mums tai atrodo labai svarbu, kad nebūtų švelninami nei kiek tie svarbiausi saugos standartai. Kitas dalykas svarbus sektoriui yra išvengti mėginimo susižvejoti kažkur sertifikatą, kur yra palankesnės sąlygos tą padaryti. Taigi, ko reikėtų vengti, tai sertifikatų išdavimo valstybėse narėse, kurios galbūt net nėra realiai susipažinusios su mokymo e, ypatumais e, vandens laivybos, vidaus vandenų laivybos srityje, kad nebūtų galima gauti tuos sertifikatus pernelyg lengvai ir paprastai. Tik taip garantuosime saugos standartus. Na ir norint atsižvelgti į tuos du svarbius mums rūpimus klausimus reikia visiems glaudžiai bendradarbiauti, visoms susijusioms institucijoms. E, upių mm, mm, laivybos komisijoms, Europos komisijai, TCNR visos turi suremti pečius, kad tie standartai išliktų aukščiausio lygio, kaip ir siekiama šiuo pasiūlymu ir kad nebūtų galima gauti sertifikato palankesnėmis sąlygomis kitur. Ačiū. Mirjan Šafar dabar kalbės iš Europos transporto darbuotojų agentūros. Ačiū. Europos transporto sektoriaus darbuotojų federacijos vardu norėčiau padėkoti už galimybę pasikalbėti su jumis, išklausyti jūsų nuomonių. Mm. Mes pritarėme šiai direktyvai, kuri buvo rengiama keletą metų intensyviai tarintis su suinteresuotomis šalimis. Be kita ko ir su Europos pakrančių komisija, taip pat ir su mokymo švietimo centrais ir darbuotojų organizacijomis. Iš tikrųjų, šioje srityje iškyla labai daug iššūkių demokratinių iššūkių, kadangi dabar vidutinis darbuotojų amžius yra 50, kai kur 55 metai. Jūs žinote, kad e, e, taip pat didėja Europoje ir gabenamų prekių apimtys. Taip pat e, auganti pramonė reikalauja, kad reikia papildomai įsigyti maždaug 300 laivų. Tačiau suvokiant, kad šita saugi transporto priemonė turėtų būti įdėkta į pasaulio transporto sistemą, kur šiai sričiai tenka kol kas nedidelė dalis. Todėl šioje pramonės šakoje turi įvykti pokyčiai, modernizacija jau įvyko. Ir todėl e, reikalingos naujos e, naujybėjimai ir naujos kompetencijos siekiant e, įveikti šiuos iššūkius. Šitą sektorių reikia padaryti tvar, tvarų ir patrauklų. patrauklų. Ši direktyva iš tikrųjų yra pagrindas siekiant sukurti harmonizuotą, kokybišką e, Europos lygio paslaugų sektorių. Ir šitas sektorius turi padėti judėti darbo jėgai ir padaryti šitą sektorių patrauklesnį. Reikia taip pat vengti neteisėtos praktikos, kuri šiuo metu dar yra taikoma ir taip pat reikėtų nutiesti tiltus siekiant sukurti modernų standartizuotą e, sektorių, kuriame yra remiamasi šio sektoriaus profesinė kvalifikacija. Todėl reikalinga viena bendra sistema vietoj skirtingų sistemų, kurios yra taikomas ES vidaus vandenyse. Taigi mes neturime daryti skirtingų skirtumų tarp susietų ir nesusietų vandens um, telkinių. Todėl reikalingas tokia priemonė, kurią būtų lengva įdėkti ir kurios taikymą būtų lengva tikrinti. Todėl reikėtų galbūt numatyti ilgesnį perinamį laikotarpį, kad valstybės narės turėtų laiko šitą direktyvą įgyvendinti. Skaitant direktyvos tekstą, pastebėjome keletą netikslumų. Pavyzdžiui, įžanginės dalies antrajame straipsnėje yra numatyta labai daug išimčių, turint omenyje, kad laikotarpis perkelti į nacionalinę teisę yra ilgas ir tai gali sukelti mm, mm, tam tikrų keblumų reikalingas nuoseklus ES teisės aktas, jis padės išvengti problemų ateityje. Bet kokios 35 straipsnio išimtys, mano manimu, yra nepriimtinos. Kiekviena išimtis tiesiog pažeis šios direktyvos tikslą, o tikslas yra darbuotojų judumo skatinimas visoje Europoje. Taip pat yra ir kitų nežymių problemų, kurias mes norėtume paminėti. Pavyzdžiui, trečiajame straipsnėme yra savoka other person. Tai yra e, asmenys, kurie mm, keleivinių genus laivuose gali imtis atsakomybės pagal poreikį. Tačiau tai turėtų būti asmuo, kuris dirba laive. Dešimta, dešimta, tai dešimtame straipsnėje yra numatytas maksimalus pažymėjimų galiojimas ir jisai galėtų būti pratesas nuo 10 iki 15 metų. Mes norėtume, kad šitą laikotarpį reikėtų nepadaryti ilgesnį negu 10 metų mano manimu, taip geriau atsižvelgtume į susikloščią situaciją. Dėkuoju. Europos navigacijos mokyklų e, mokymo centro atstovas. Labas rytas. Edina atstovauja Europos laivybos mokyklas. Taigi mus labai tenkina. Šis pasiūlymas mes jį jau nuo pat pražių palaikėme. Labai džiaugiamės, kad. Tiksliau, labai džiaugiamės šiuo pasiūlymu. Ir labai džiaugiamės taipogi tuo, kad yra pagaliau numatoma sistema įvertinsianti gebėjimus ir žinias žmonių. Taigi yra žinių patikrinimas ir veiksmų veiksmingumo patikrinimas ir galiausiai dabar jau šiame sektorėje mes turėsime tokių darbuotojų, kurie galės atsakingai valdyti laivus. Šis pasiūlymas labai svarbus tiek švietimui, tiek švietimo organizavimui, tiek žinių perteikimui apskritai. Kai turėsime labai aiškę ir tiksliai formuluojamą direktyvą, tai tada dar tas nuostatas reikės konkrečiai įgyvendinti ir jas perkeliant į švietimo sistemas. Mes turime užtikrinti, kad Europoje mokyklas baigiantis jaunuoliai būtų kompetitingi, pakankamai išmokyti. Mums labai sudėtinga yra suprasti, kai direktyvoje dabar kalbama apie galimą egzaminą raštu. Mes manome, kad toks egzaminas gali būti rengiamas tik tai kartu su kitokiu žinių patikrinimu, nes raštiškas egzaminas ko gero nėra pakankamas tam, kad patirtį ir žinias patikrintume. Būtent šioje vietoje mes manome galima būtų patobulinti direktyvos tekstą. Direktyvoje taipogi sakoma, kad yra tik tai deck crew apsiribojama, tik tai laivo ekipažu, denio ekipažu ir visiškai nekalbama apie mašinistus. Na, o štai pavyzdžiui, vakarų Europoje yra bendras integruotas ekipažas, laivuose. Tai yra žmonės gali dirbti tiek ant denio, tiek denyje, tiek uh, prie automatų. <clears throat> Taigi yra integruotai atliekamas darbas. Todėl mes manome, kad e, jūrininkai turi būti uh, E, mokomi bendrų dalykų. Nereikia apsiriboti vien tik tai Nereikia apsiriboti vien tik tai konkrečiais e, jūrininkų postais. Taigi mes e, pageidavome, kad būtų bendroji europinė sistema, siekianti užtikrinti kokybę tokių, e, to, šios profesijos rengime. Tiek švietimo įstaigoms, tiek tiekėjams numatomi kriterijai turi būti ir reikalavimai turi būti labai aiškus. Na ir dar, direktyvoje yra numatomi egzaminai arba žinių įvertinimas. Tai reiškia, kad turi asmenys įrodyti, kad jie sugeba kažką tai daryti. Tai reiškia, kad jie sugeba daryti tai, ko jų laukiama pagal šią direktyvą. Ko iš jų laukiama pagal šią direktyvą. Direktyvoje nėra kalbama apie asmenis, kurie iš kitų sričių, pavyzdžiui, e, pagidauja pereiti į šį sektorių. Šie asmenys turėtų turėti penkerių metų e, profesinę patirtį tam, kad galėtų mokymus pradėti. Dažniausiai kalba eina apie saugusius žmonės, 21 ar daugiau ar vyresnius asmenis. Taigi labai dažnai tokie asmenys nebūtinai turi labai daug patirties. Štai pavyzdžiui, žmogus po vidurinės mokyklos arba baigęs universitetinius mokslus, e, norintis pereiti į šį sektorių, dabar turėtų turėti penkerių metų profesinę patirtį būtent šiame sektorėje. Na ir mums toks reikalavimas yra visiškai nepriimtinas. Mes man pagidavome, kad būtų e, išbraukta iš direktyvos tokia nuostata. Ačiū pirmininkas dabar. Žodis. Kušel iš Reino komisijos. Ačiū. Pirmininkė, už tai, kad suteikėte mūsų Reino navigacijos komisijos atstovui išreikšti savo nuomonę apie šitos direktyvos projektą dėl profesinių kvalifikacijų vidaus laivyboje. Vidaus laivyboje abipusis e, gebėjimų ir kvalifikacinių pažymėjimų pripažinimas jau yra ilga tradicija. 22 metais mūsų komisija susitarė su valstybėmis narėmis Reino regione nuo Bazelio iki, iki e, Aro baseino pripažinti kvalifikacinius pažymėjimus. Ir tai buvo daroma europinė dvasia. Ir dabar Europoje yra pripažįstami, pripažįstami Reino e, vidaus vandenų baseino pažymėjimai. Tai yra 9650. Tačiau vidaus laivyboje buvo atlikta pakankamai daug inovacijų, ypač E, skistų dujų terminalų srityje, taip pat e, e, keleivių pervežimo srityje. Ir taip todėl Europos lygmenių yra pasiekta daug pažangos ir mes supratome, kad derinti su parlamentui ir komisijai, tarybai ir komisijai buvo atkreiptas dėmesys į naujas kompetencijas, į gebėjimus, kurie direktyvos prieduose yra nurodyti. Mums labai malonu bendradarbiauti toliau su ES komisija, kuriant bendrus reikalavimus, aprašant labai tiksliai gebėjimus, kurie yra uh, dabar numatyti direktyvoje. Dabar mes norėtume paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, nustatant gebėjimus ir kompetencijas, kurios yra būdo, būtinos laivuose dirbantiems jūrininkams. Pirmiausia, mes, kurdami šitų kompetencijų sąrašą, mes bendradarbiavame su suinteresuotomis šalimis ir pagalvojame apie bendrus standartus. Standartus, kurie taikomi vadybos lygmenyje ir praktinės laivybos srityje. Taigi mes su socialiniais partneriais aptarėme šitos reikalavimus ir taip pat E, tas pats pasakytina ir apie specifinius leidimus, kurios, kurios yra kalbama šioje direktyvoje. Taigi mes e, dar kartą pasidomėjome egzistuojančiais teisės aktais, bendradarbiavome su teisėkuros aktų kuriejais ir žinoma su komisijos atstovais. Ir taip pat e, domėjomės, kokios komisijos intencijos e, vėliau rengiant deleguotus teisės aktus. Mes e, pastebėjome, kad buvo išreikšta abejonių dėl to, kad negalima mažinti e, vidaus laivybos jau nusistovėjusių saugos standartų, bet to mes iš ETF išgirdome nuomonę, kad šita direktyva bus atskaitos taškas užtikrinti aukštą e, profesinių gebėjimų kokybę visoje Europoje. Ir tai ir naudinga ir darbuotojams ir darbdaviams, kurie prisidės prie tos aukštos kokybės užtikrinimo. Taigi mes turime prieš e, akis ambicingų tikslų, Darbų grafikas taip pat yra pakankamai kelintis daug iššūkių, todėl pirmiausia, mes džiaugiamės, kad Europos laivybos mokyklų ekspertai pritarė šiai direktyvai, išreiškė savo nuomonę ir patirtį, kuri sukaupta mokymo švietimo sistemose ir taip pat jie remiasi sukaupta gerąją Europos praktiką paremta kompetitinga sistema. Ir mes džiaugiamės, kad dalyvaujame šiame procese. Žinoma, esame pasirengę padėti parlamentui visose srityse, jeigu kiltų klausimui arba iškiltų poreikis gauti pagalbą iš mūsų. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju, kad jūs visi laikytės laiko limito, o dabar Vim Van de Kamp. Dank u zeer. Mijn kolega eh, Renaud Muselier, die is... Dėkuoju pirmininkė. Mano kolega eh, Renaud Muselier negalėjo atvykti į šį susitikimą. Jis yra APP šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Jis manęs paprašė jums pateikti, užduoti tiksliau jo klausimus. Pirmiausia, norėčiau prisidėti prie sveikinimų, kurie buvo išsakyti komisijai. Kaip kad ekspertai jau sakė, jau ištisus dešimtmečius bandome profesionaliai organizuoti šios, šį sektorių. Ir mes siekime, kad personalas būtų profesionalus šioje srityje ir kad galėtų dirbti visoje Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad šiame sektorėje trūksta darbuotojų. Mes dirbame su tuo model shift ir be jokios abejonės visi pagydavome, kad daugiau būtų naudojama vidaus laivyba arba jūrų, tiksliau upių laivyba. Mes tikimės, kad Europos komisijos pasiūlymas išspręs darbo jėgos trūkumo problemą. Komisija dabar pageidauja, kad mokymas būtų harmonizuotas Europos, suvienodintas ES lygių. Mes be abejo tą tikslą palaikome, bet taip pat turime konkrečių ir klausimų. Pirmiausia, pirmasis klausimas būtų dėl vidaus uh, laivybos kelių arba upių. Dabar priedė, techninių kriterijų priedė yra nustatyta keletas zonų vidaus laivybos arba upių laivybos. Tačiau mums dabar kila klausimas, kodėlgi pačiame direktyvos tekste negalima buvo to padaryti, kodėl priedą reikėjo tai padaryti. Na ir antrasis klausimas. Nepriklausomai nuo to, koks yra išsilavinimo mokymo lygis, ar tikrai dabar reikalingas klasifikavimas personalui, ekipažo nariams mums dabar kyla klausimas, ar negalima tiesiog laivo žurnale paminėti, kad yra tiek ir tiek asmenų su tokia ir tokia kvalifikacija. Trečiasis klausimas. Ar laikas praleistas prie simuliatoriaus gali būti įskaičiuojamas prie bendrojo mokymų laiko? Aš išklausiau visą tai, kas buvo pasakyta dėl egzaminų raštų, tačiau dabar kyla klausimas, ar, pavyzdžiui, prie simulatoriaus praleistas laikas negalėtų būti skaičiuotas čia. Dar kitas klausimas - kvalifikacijų pripažinimas. Tai yra labai svarbus instrumentas, tačiaugi kągi tai reiškia socialinių teisų, socialinių garantijų prasme e, ekipažo nariams. Štai pavyzdžiui, mes, mums dabar kila klausimas, ar sezoniniai darbuotojai, pavyzdžiui, dirbantis kruiziniuose laivuose, patektų į šios direktyvos taikymos rytį. Dėkuoju. Dėkoju poniai pranešėjai už dokumento pristatymą. Ačiū visiems ekspertams už papildomą pateikta informacija tikrai bus įnaudinga mums toliau tobulinant pranešimo tekstą. Iš tiesų, vidaus laivybos sektoriui labai daug reikšmės suteikia būtent upės. Kaip vandens keliai ir ateityje taip ir liks. Tai yra tausus, labai tvarus transporto būdas ar transporto rūšis, tačiau čia susirinkom tam, kad pakalbėtumėm apie kliūtis, kurios dar kol kas egzistuoja šiame sektoriuje. Dalis tų kliūčių būtent yra susijusi su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, taigi džiaugiuosi, kad komisija dabar numato suderinti kvalifikacijų pripažinimą ir numatyti tarpusavio kvalifikacijų ar abipusį pripažinimą. Labai džiaugiuosi, kad tos taisyklės bendrai prisidės prie e, vandens, vidaus vandens laivybos sektoriaus remimo ir skatinimo ir tikiuosi, kad valstybėms narėms nesuteiks, nesudarys keblumų šios naujos taisyklės. Procedūros neturėtų būti labai ilgos ir sudėtingos ir pabrėšiu tarp porą dalykų, ties kuriais reikėtų mums susitelkti. Vienas tai tie vandens keliai, kurie susijęs su nemaža rizika. Darbuotojų judumas, anot vieno tyrimo, yra toks žemas e, dėl to, ar netoks intensyvus dėl to, kad egzistuoja tam tikrai ir grėsmės faktoriai, reikia labiau apibriežti. Būtent juos ir reikia aiškių nuorodų valstybėms narėms dėl River Information Services informacijos apie upių laivybą paslaugas teikimą ir tekste numatyta, kad e, rizikos zonose sertifikatus išduotų ta valstybė narė, kurioje yra ta rizikos zona. Tačiau tai e, kelia keblumų kitoms valstybėms narėms, tuomet, kurios norėtų išduoti sertifikatus, o dėl abipusio sertifikatų pripažinimo įgulos narių, būtent per Reino komisiją tvarkomų, tai aišku, kad negalima ginčyti, kad egzistuoja aukšto lygio saugos standartai, komisija juos numatė, e, jie galioja įguloms laivų, bet visgi galima būtų remtis paprastesniais metodais tų dokumentų pripažinimui. Čia turiu galvoje geresnį abipusį pripažinimą, mažiau biurokratijos ir tiesiog tu, taupytumėm laiką, neužtruktų visos tos procedūros tiek ilgai, kiek trunka dabar. Labai ačiū visiems ir tikiuosi, kad ir toliau taip veiksmingai bendradarbiausime kaip iki šiol. Tikrai iki šiol viskas puikiai pavykdavo. Ačiū. Toliau Pederis Vandalinas. Voorzitter, goedemorgen. Um, <clears throat> er ligt een heel interessant voorstel. Labadiena. Pirmininkė, labadiena. Kolegams taipogi. Šis pasiūlymas yra labai įdomus, vertas dėmesio. Dabar periname nuo patirties prie gebėjimų, prie kompetencijos. Tačiau ar tie gebėjimai, tiksliau žinios, ar bus tinkamai tai perdota švietimo proceso metu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Reino klausimą ir Reino navigacijos komisiją. Komisijai klausimas. Komisijos pasiūlymo šeštajame straipsnėje yra kalbama apie specialiuosius reikalavimus, kurie galėtų būti keliami laivybos specialistams, škiperiams, kai upeiviams tam tikrose zonose. O kaip yra su Reinu? Štai pavyzdžiui, Reino upė teka taipogi ir kalnuotais regionais, kur uh, e, sudėtinga yra laivybą užsiimti, reikia specialių žinių. Štai tarkime šeštajame straipsnėje yra sakoma, kad specialūs leidimai bus tam tikrose srityse išduodami. E, Šveicarija taipogi yra Reino specialiosios laivybos komisijos narė. Kaip dabar bus su tais leidimais ir licencijomis, kuriuos turi išduoti e, valstybės narės. Ar Reino komisija savo nuomonę turės pareikšti tuo klausimu? Štai tame šeštame straipsnėje nėra numatytas Reino atvejs. Dabar antras klausimas. Simulatoriai. Vėlgi, čia šiek tiek toliau tame pačiame pasiūlyme yra kalbama apie simulatorių pripažinimą. Uh, 19 straipsnio antroje dalyje yra sakoma, kad komisija per deleguotusius aktus nusprendžia dėl teisės išduoti leidimus simuliatoriams. Labai gerai yra vis daugiau pasitelkti simuliatorius. Tačiau e, Reino laivybos sąlygų simulacija taipogi labai svarbi, tai vėlgi kiek čia būtų atsižvelgiama į Reino komisijos e, nuomonę. Norėčiau išgirsti iš komisijos, kas būtų kompetitingas čia, kas už tai būtų atsakingas. Na ir dar be Reino yra kitas klausimas, tai būtų 10 straipsnio penktoji dalis. Čia yra numatomas 10 metų laikotarpis. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl dešimties metų laikotarpis buvo pasirinktas. Na taip, tai yra apvalus skaičius, gražiai atrodo, tačiau galbūt komisija galėtų mums paaiškinti, dėl kokių priežasčių buvo pasirinktas dešimties metų laikotarpis. Tai būtų tiek, pirmininkė. Tiek pranešėjas, tiek aš esame tikrai patyrę upeiviai ir su šešėliniu pranešėju tikrai, manau, puikiai padirbėsime. Kistel, mes pritarėme šiai direktyvai. Iš tikrųjų, ji pakeičia daug e, regioninių reikalavimų, kurie buvo e, sudaryti sudarius tarpusavio sutartys. Labai svarbu užtikrinti europinio masto e, mokymą ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Svarbiausi šio sektoriaus veikėjai, suinteresuotos šalys dalyvauja ir galbūt reikėtų atsižvelgti ir Inland Navigation Europe nuomonė. Dabar grįžtant prie minimalių mokymų ir žinių reikalavimų. Šiame pasiūlyme jau yra kalbama apie keleivių laivybą pervežimą ir taip pat kalbama apie E, saugą. Aš esu parengęs, e, parengęs savo iniciatyvą e, pranešimą dėl vidaus vandenų ir pristatysiu šitą pranešimą po pietų. Galbūt reikėtų įvertinti ir reikalavimus, kurie yra keliami ypatingomis situacijomis, tais atvejais, kai reikia suteikti pagalbą žmonėms, kurie turi ribotą negalę. Kyla klausimas, ar komisijos pasiūlymai yra išsamus ir pakankami. Ar jūs nemanote, kad reikėtų ką nors pridurti, ką nors pakomentuoti? Dabar žvelgiant į komisijos pusę Aš norėčiau, kad būtų išvengta reglamentavimo dvėjinimo. Svarbu, kad nebūtų didinama administracinė valstybių narių našta. Norėčiau paklausti apie tai, tokią galimybę, pavyzdžiui, galbūt reikėtų įkurti Europoje Europos vidaus vandenų laivybos agentūrą ir galbūt reikėtų bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, Reino laivybos komisija. Ir galiausiai norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie sektorinį dialogą, pavyzdžiui, taip pat apie elektroninės laivo knygas, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos visiems dalyviams ir kad būtų pateikiamos pakankamos kokybės paslaugos. Žvelgiu į pranešėją ir tikiuosi, kad iš tikrųjų šita direktyva bus naudinga. Izabela Demonte. Sì, grazie Presidente, grazie Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai, dėkuoju taipogi ir ekspertams, kurie įvertino šitą direktyvą ir pateikė savo pasiūlymus. Aš manyčiau, iš tikrųjų darbuotojų judumui užtikrinti reikia eiti būtent tą nubriežtą kryptimį. Kita vertus, reikia užtikrinti daugiau stabilumo, daugiau saugos darbuotojams. Aš taip pat norėčiau sakyti keletą pastabų. Mes kalbame apie direktyvą, o tai reiškia, kad valstybėms narėms bus numatyta šiokia tokia laisvė įgyvendinant šios direktyvos turinį. Kita vertus, reikėtų nenumatyti per daug lankstumo, ypač tais atvejais, kai šito lankstumo nereikėtų numatyti. Be to, buvo minėta, kad numatyta išimčių sistema, tačiau ta sistema nereikėtų sumažinti teisinio aiškumo. dėl e, profesinių nu, gebėjimų įvertinimo ir dėl išimčių. Galbūt iš tikrųjų reikėtų įvertinti profesinę patirtį ir patirtį konkrečioje laivybos srityje. 17 straipsnė yra kalbama apie profesinį rengimą, apie mokymo programas. Valstybės narės kuria tas programas, tačiau kita vertus, kaip užtikrinti šito mokymo kokybę, kokios garantijos gali būti pateiktos, kad tas judumas būtų užtikrintas ES mastu. Dėkuoju. Visi pasisakiusiai galbūt galėtumėte sureaguoti į pateiktus klausimus ir samprotavimus. Einer nach der anderen, Frau Therese Hagsteiner. Therese Hagsteiner pirmiausia. Uh, thank you very much uh, for... Ačiū už jūsų paramą ir klausimus. Aš atsakysiu į keletą iš jų, pasižymėjau juos. Jūs pritarėte iš esmės požiūriui, tačiau abejojate dėl kai kurių nuostatų, kai kurie klausimai yra nukreipti komisijai. Galbūt aš pradėsiu nuo vėliausiai suformuotų klausimų. Kolega Taylor kalbėjo apie keleivinius laivus ir apie situacijas, kai reikalinga teikti skubę pagalbą, pavyzdžiui, asmenims su negale. Šiame sektoriuje yra užtikrinami labai aukšti saugos standartai, todėl reikia numatyti ir aukščiausias garantijas visame šiame sektoriuje toliau. Mes manome, kad šitie standartai turėtų būti pakankami, kad būtų atsižvelgta į šiuos jūsų išsakytus lūkesčius dėl administracinės naštos. Tai yra labai svarbus klausimas, kadangi mes taip pat norėtume ypatingą dėmesį kreipti į šitą klausimą. Kitas e, klausimas, kurį minėjo keletas parlamento narių, yra susijęs su rizikos faktoriais ir su nuostatomis dėl išimčių. Mm Labai svarbu šiam pramonės sektoriui atsižvelgti į specifines sąlygas ir priešingai nei kalbėjo kolegos, labai svarbu nustatyti tam tikras sritis ir atvejus, kai reikalinga specifinė kvalifikacija dirbančiam denyje. Sure is... O tai reiškia, kad mes turime mm, kreipti dėmesį į šitą klausimą. Profesinių kvalifikacijos pažinimėjimų pripažinimas iš tikrųjų turi būti užtikrintas ir tai darant reikia remtis bendromis nuostatomis, pri, mm, jeigu mes pripažintume profesinę kvalifikaciją, tai sumažintume administracinę naštą. Dėl e, E, simulatorių naudojimo. Iš tikrųjų, modernius simuliatorius, modernę techniką mes turime naudoti, tačiau visa tai turėtų būti tiesiogiai siejama su profesiniu mokymu. Reikalingas pats tinkamiausias sprendimas, kuris padėtų užtikrinti saugumo pačius aukščiausius standartus žvelgiau, kokie klausimai dar buvo pateikti, atrodo, kad atsakiau į visus. Toliau Miriam Šafar. Well, thank you very much. Uh, I must say that I'm... Um, Ačiū. Iš tikrųjų, labai džiugu buvo sulaukti tiek daug komentarų ir klausimų skirtų mums. Be abejo, mūsų pozicija dėl pranešimo projekto teksto yra išsamesnė negu kad mes pristatėm per šį posėdį. E, iš tiesų dėl tachografų reiktų kalbėti. Mes kaip darbuotojų atstovai norėtumėm, kad būtų šis reikalavimas numatytas kaip ir kitose direktyvos, jeigu norima, kad visas šis pramonės sektorius taptų patrauklesnis ir tvaresnis būtinai turi būti numatyti įrenginiai, kurie fiksuotų laive esančio personalo poilsio ir darbo režimo laikus, kad, kad personalas nebūtų pervargęs. Taigi toks reikalavimas tikrai labai svarbus mums. Taip pat buvo klausima, kas mūsų manimu turėtų patekti į direktyvos taikymos rytį, mūsų manimu. Tai turėtų būti e, visi įgulos nariai visų laivų, plaukiančių upėmis laivybos e, įgulų nariai. Dėl sezoninio darbo iš ties kartais tik iki devinių mėnesių sudaroma darbo sutartis, tačiau darbo valandų išdirbama daugiau negu kitas koks darbuotojas per 12 mėnesių trunkančią darbo sutartį nudirbtų. Tad reikia ir šiam darbui numatyti aiškius standartus įdarbinimo, nes kol kas e, daugelio tokių sezoninių darbuotojų padėtis yra gana pažeidžiama ir jie tiesiog sutinka su jiems primetamomis sąlygomis. Taip pat labai atvirai kalbame apie tai, kad upių laivyba turėtų tapti tiesiog viena iš šio laikinių transporto rūšių, patrauklių transporto rūšių. Ir jeigu taikai modernes priemonės, mokydamas tai ir e, patirtis e, surinkta realiai plaukiant laive gal nėra tiek reikšminga, tačiau turėtų būti rastas tinkamas balansas tarp šių dviejų dalykų ir dar Robas Farinas iš Medinos kalbėjo apie poveikį šios direktyvos taikymo, kai labai svarbu būtų, kad visi septyni įgūdžiai būtų vis dėlto įtraukti į teksto, ne tik tie trys, apie kuriuos kalbama trečiam straipsnyje. Mes esame poziciją rašu raštu išdėstę išsamei, taigi galėsite su ja susipažinti, jeigu dar liko neatsakytų klausimų. Dabar Rob van Rein. Dank u. Ik zal uh, ingaan op een aantal uh, vragen die ik. Dėkoju, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus. Ar reikia apmokyti visus eh, ekipažo narius ar ne? Iki šiol bent jau direktyvoje buvo kalbama apie personalą laivuose, upeivius, ekipažo vadas arba kapitonas taipogi čia buvo įskaičiuojamas. Tiesa, pamiršau vieną dalyką, prie kurio norėčiau sugrįžti. Direktyvoje kalbama taipogi ir apie saugumą tų asmenų, kurie dirba šiame sektorėje. Reikia didinti vidaus upių laivybos saugumą. Mums visiškai nesuprantama dabar, kad žmogus visiškai neišmanantis sektoriaus bei saugumo reikalavimų šiame sektorija apskritai galėtų netgi atsidurti laive. Pavyzdžiui, visiškai nematau čia jokių specialių reikalavimų šią prasme kapitonams. Jeigu pasižiūrėtume į kitus e, laivybos e, sektorius, tai minimalus reikalavimai yra e, nustatyti e, visiems žmonėms, kurie apskritai atsiduria laive, tai būtų susipažinimas su rizika bei saugumo reikalavimais e, laivuose. Ta pat reikėtų užtikrinti ir vidaus laivybai. Taipogi reikėtų e, ir informacijos daugiau skleisti šiuo klausimu. Kas dėl simulatoriaus? Dinoje, čia Edinoje mes turime specialų jį mokymų modelį, e, taip pat naudojame ir simulatorių. Šiuos principus iš esmės mes galėtume pritaikyti ir mokydami žmonės laivuose, realiuose sąlygose, bet taipogi tą patį galima daryti ir naudojant simulatorius. Beje, taip galbūt netgi daugiau pritrauktume jaunuolių, nes taip galėtume tikslesnius reikalavimus jiems kelti. Jau kuris laikas yra vykdomas projektas su Reino komisija. Dokumentas netgi buvo parengtas apie viename projekte apie simuliatoriaus veikimą ir jo naudojimą. O dar yra ir kitas projektas, kuriame yra nustatytos taisyklės e, simulatorių naudojimo. Tai reiškia, kad e, simulatoriai turi būti labai panašus į realias sąlygas, ne tik tai švietimo tikslais, bet taipogi ir siekiant patikrinti, ar žmogus yra įgijęs atitinkamų žinių. Dabar dėl e, sezoninių darbuotojų laivuose vežančių, vežančius, e, keli, vežančiuose keleivius. Tai yra kruizose. Tai dabar ar techninė tai būtų ekipažo dalis, ar tiesiog uh, paslaugas teikiantis personalas, kaip reikėtų tai traktuoti? Reikėtų gal juos pirmiausia išmokyti, kaip padėti keleiviams nelaimės atveju. Dabar kaip yra, ir lygiai dabar labai svarbu e, yra ir nustatyti, kalbėti čia tiksliau apie neįgalius asmenys, kaip juos gelbėti. Tiek saugumo prasme, tiek e, valdymo prasme yra atskira dalis direktyvoje. Bent jau taip yra siūloma. Na ir toliau pripažinimas tarp valstybių narių, reikala, pripažinimas reikalavimų e, tarp valstybių narių ir Reino valstybių. Kaip yra su tais darbuotojais, kurių kvalifikacija yra aukštesnė? Mano manimu, tiek Reino, tiek į kitų upių atveju reikia išmanyti vietos sąlygas. Bet direktyvos numatomi pagrindiniai reikalavimai, pagrindinės žinios, ko gero atitinkamai, tiksliau pakankamai atitinka reikalavimus pagal direktyvą nustatytus. Nes ko gero Reinui taipogi ir bendrėjai reikalavimai, laivybos reikalavimai yra taikomi. Kas dėl laivo žurnalų? Jūs tikriausiai žinote, kad yra vienas europinis projektas, e, europinis, europinis vykdamas dabar, ir siekiama yra visus laivo laivybo žurnalus e, suskaitmeninti, padaryti skaitmeniniais. Ir bandoma yra suniveliuoti, suvienodinti tas sąlygas ir siekiama dabar e, bendrojo elektroninio laivo žurnalo tikslo, tai yra pasiekti, kad visur jis būtų naudojamas. Na ir galiausiai dar viena paskutinė pastaba. Bendro pobūdžio patirtis ar laivybos patirtis. Šioje direktyvoje kalbama apie konkrečias specifines žinias. Taigi bus įvertinama, ar jūs esate kompetitingas ar kvalifikuotas esate. Galbūt ta kvalifikacija iš, jūr, iš upių laivybos, iš kitų laivybos sektorių gali būti užskaičiuojama. Tai ko gero, į tai gali būti atsižvelgiama, e, kai e, laivybos valandų skaičius yra užskaičiuojamas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pagrindinė abejonė kilo dėl darbo galimo dvėjinimo vidaus laivyboje. Labai svarbu išvengti darbų dvėjinimo. Tiesiog reikėtų komisijai, e, e, Reino komisijai ir trečiosioms suinteresuotoms šalims susitarti dėl profesinių gebėjimų ir kompetencijos. Aš manyčiau, kad problemų tuomet nekiltų, neiškiltų, netrasų papildomos administracinės naštos ir mes galėtume pasiekti gero rezultato ir išvengti darbo dveinimosi ir nuveiktumėme darbą vienoje vietoje, vienoje srityje ir galėtume pasirinkti tiesiog vieną konkretų standartą. Standartizavimui yra pakankamai daug veiksmų laisvės, e, taip pat e, simulatoriai e, labai svarbus mokymo procese, tačiau ir simulatoriams galima suformuotus standartams ir uh, Aš manau, kad e, tas laikas, kuris buvo sukauptas dirbant su simuliatoriu, galėtų būti užskaičiuota kaip e, darbinė praktika siekiant tam tikros kvalifikacijos. Aš manyčiau, kad tai buvo pagrindinės mintys, o dvišalių pagrindų galėtume atsakyti į kitus klausimus, į kuriuos dar neatsakėme. Dėkuoju. Dabar norėčiau ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjų Jan Simon žodį. Eh, eh, Dank u wel, meneer voorzitter. Ik mag. Dėkuoju, pirmininkė. Vėlgi pasisakau kaip pranešėjas vidaus laivybos klausimų. Jau prieš keletą metų mes jums teikėme nuomonę, kurioje buvo kalbama apie būtinybę glaudžiai bendradarbiauti tarp ES ir Reino komisijose. Taigi labai džiaugiuosi, kad pagaliau bendradarbiavimas tapo realiu na, ir tikiuosi, kad ateityje ir toliau tai bus. komisija turi dirbti su suinteresuotomis šalimis e, savo pasiūlymui pateikti. Aš ko gero dabar nekartosiu to, ką jau yra pasakę ekspertai arba Europos parlamentarai dėl saugumo taisyklių, dėl saugumo standartų. Kas dėl patirties užskaitimo kaip žinių, taipogi dėl to nepasisakysiu. Tačiau manau, kad turėčiau dabar pristatyti Jums tam tikras mintis ir pasiūlymus išgirstus e, ekosoke. Paktas unservanda pas mus sakoma. Mane labiausiai neramina tai, kad Niekur nėra kalbama apie ryšius tarp ES ir Reino komisijos. Reino komisija turi išskirtinę kompetenciją Reino, e, srit, Reino regione ir būtent šioje srityje, apie kurią mes kalbame šiandien. Ponas Vandalė kalbėjo apie Reiną, aš galbūt e, dabar to nekartosiu. Pasakysiu tik tai, kad svarbiausias dalykas čia yra pripažinimas visoje Europos Sąjungoje ir tam tikrais atvejais ir už Europos Sąjungos ribių. Aš manau, kad mes netgi galime konkretų sprendimą čia pasiūlyti. Pirmiausia, kodėlgi dabar yra išskirtinė kompetencija? Uh, Manheimo akto 23 e, straipsnėje, 7 ir 10 protokole, 1 ir 2 straipsniuose yra kalbama apie išskirtinę kompetenciją. Tai yra nustatoma ta išskirtinė Reino komisijos kompetencija Reino regione. Štai pavyzdžiui, 251 straipsnėje Europos veikimo sutartyje yra sakoma, kad ankstesnės sutartys vis ir toliau yra taikomos. Šveicarija yra pasirašusi Mannheimo aktą ir ji nėra ES narė. Nėra ir ekonominės, Europos ekonominės erdvės narė. Taigi, aš čia tik tai norėčiau pasidalinti vienu tokiu pamastymu. Jeigu mes norime ir toliau dirbti su Šveicarija, tai reikėtų kažkokį tai sprendimą surasti. Mano manimų sprendimas gali būti labai paprastas. Upių komisijos turinčios kompetencijos upių laivybos srityje turi būti įtrauktos į direktyvos taikymo sritį. Joms turi būti numatyta galimybė ap aprašyti tą specifinę riziką tose regionuose. Turi būti nustatomi standartai taikomi tose regionuose, geografiniuose regionuose ir tai turi būti daroma atsižvelgiant į komisijos direktyvos pasiūlymą. Mes be jokios abejonės jums pageidaujant esame pasirengę bendradarbiauti ir dirbti šioje srityje taipogi. Dėkuoju. Komisijos atstovas Apto. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Ačiū. Pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai turiu pasakyti, tikrai džiaugiamės tokiu didžiuliu susidomėjimu iš visų pusių šiam pasiūlymui ir tai, manau, atspendi porą dalykų. Viena vertus, kad e, požiūris, e, kurį pasirinkome dar 2013 metais nuėdės, išplatiname komunikatą, tikrai pasitvirtino, pasiteisino ir tinkamas ir šiam pasiūlymui buvo. Na, o rengdami pasiūlymą su kolegomis Ruso ir Venhagenin labai glaudžiai ta, bendradarbiavome ir tarėme su, su interesuotais subjektais, su e, mokymo įstaigomis, e, kitomis institucijomis. Ir be abejo, pasiūlymas nėra tobulas, jį dar galima keisti, tvarkyti, dėl to kaip tik ir tarėmės su jumis, su tarybos atstovais, norime jūs įdėmiai išklausyti, nes bet koks patobulinimas e, reikšmingas kokybės mums yra priimtinas. Tai yra siūlymas, kurį teikia komisija sektoriui, kad būtų pagerinta įgulos narių padėtis, kad būtų panaikintas disbalansas tarp paklausos ir pasiūlos darbo jėgos, kad nebebūtų tokio ryškaus pasidalymo procedūrų skirtumų tarp e, to, kas vyksta Reino komisijoje ir su kitomis upėmis susijusiose struktūrose. Ir tas klausimas dėl Reino upės svarbos iš tikrųjų čia yra visiškai šalutinis. Mes su Reino komisija sutarėme, kad norime dirbti suderinto vieningo sprendimo link, kad būtų galima jį taikyti abiems pusėms lengvai ir paprastai. Ir tai yra vienas svarbiausių tikslų mūsų, tai yra darbo jėgos judumas ir mėginimas pritraukti jaunus žmonės į šį sektorių. Tad visa kita mums tiesiog yra pašaliniai netokie svarbus dalykai. Dar leiskit man sureaguoti kai kurios iškeltus klausimus. Iš tiesų, yra daugiau įgūdžių reikalingų dirbant laive, kurie susiję, pavyzdžiui, su mechaniniais įrengimais esančiais laive, su kitais dalykais. Bet reikia vis dėlto skirti tuos įgūdžius, kurie yra privalomi, septyni būtent mūsų paminėti, ir tie įgūdžiai, kurie reikalingi personalui būtent realiai pritaikyti. Aišku, kad reikia žymiai plačiau būti apsišvietus ir turėti daugiau įgūdžių, bet tie įgūdžiai yra prieduose direktyv, direktyvos numatyti ir yra suderinti su upių komisijomis ir su valstybėmis narėmis būtent per poveikio vertinimo procedūrą. Jos įsitraukia ir tiesiog atkreipia dėmesį į esminius reikalavimus, kurie pasirodo jums svarbus, kaip ir jums, pavyzdžiui, kaip teisėkuros proceso dalyviai, dėl saugos standartų. Iš tiesų, būtent ekspertai dirbo kartu su mumis rengiant šį pasiūlymą ir mes atsižvelgėme į tą faktą, kad reikia remtis būtent kompetencijomis, įgūdžiais Mes tik tai taip pageriname saugos standartus visose ES vandens keliuose. Kai kilo klausimas, kurie standartai geresni, kuriuos reikėtų pritaikyti, mes visuomet rinkomės tiesiog aukštesnio lygio standartą kaip atskaitos tašką. Manome, kad tai yra svarbu. Dėl simulatorių Žinome, džiaugiamės, kad suvokėte, kad reikia modernizuoti mokymosi procesą. Simulatoriai tikrai mokymosi metu yra labai gera pagalbinė priemonė. Tik žinoma, kad tai nepakeičia realios patirties laive dirbant, tos kelios valandos praleistos prie simuliatoriaus. Taigi reikia suformuluoti standartus labai sofistikuotiems simuliatoriams nepakaks čia vien kokią nors programėlę parsisiųsti į, į mobilų e, telefoną e, ir ją pasinaudoti mokantis. Tai turi būti tikrai labai aukšto lygio technologijos ir daugelis kalbėtojų tinkamai užsiminė apie tą pusiausvėros paiešką. Mes ir preambulėje iš tikrųjų apie tai jau kalbame. E, esam numatę ir taikyti elektroninius laivų žurnalus. Ir kai apie tai kalbam, tai ne vien tik tai galvojam, bet ir realiai dirbam, taigi jau yra užsakyti konkretus tyrimai, kurie parodys, kaip tos technologijos gali būti pritaikomos, kaip dera su komisijos pasiūlymo nuostatomis. Nes norime užtikrinti reikiamą apsaugos lygį taikant elektroninius sprendimus. Dar norėčiau sureaguoti į Europos transporto sektoriaus darbuotojų konfederacijos pastabas. Mes visą tai darome tuo pat metu. Procedūra vyksta būtent taip teisėkuros, bet visada reikia išsamei konsultuotis, reikia poveikio vertinimą atlikti ir dėl to kartais tos procedūros užtrunka gal kiek ilgiau, bet galiu Jūs patikinti, kad dirbame sparčiai kiek tik įmanoma. Dėl rizikos zonų. Aišku, būtent upėse kartais yra kai kur grėsmių zonų, rizikos zonų, dėl čia gyvenančių e, gyvūnų, dėl e, pakylančio upės lygio ar atslūkstančio e, upės vandens lygio. Tai reikia atskirti tuos dalykus, kurie būtų susiję su bazinėmis kompetencijomis ir įgūdžiais ir kurie yra susiję su jau grinai morfologija tos konkrečios upės. Todėl numatėme tam tikrus kriterijus, kurie turėtų būti atitinkami prieš tam tikrą upę, jos atkarpą įvardyjant rizikos zona ar specif, specifinių grėsmių zona. Kartais, aišku, tai gali apriboti darbuotojų judumą žemės sektorijoje. Tą reikia turėti omenyje. O dėl pačių, pačioje pabaigoje minėtų dalykų, dėl, dėl riboto judumo asmenų, tai tikrai visiškai atsižvelgsime į tai ir būtinai tai atsispindės standartų ar įgūdžių apibrieštyse. Esu tikras, kad, kad kolegos ir sesnė kontekste į tas pastabas atsižvelgs ir jas bus tinkamai sureaguota, kai bus formuluojami bendri reikalavimai visiems taikomi. Dar šiek tiek apie vidaus vandens kelių laivybos agentūrą. Agentūros kūrimas yra labai opus klausimas, jis turi būti labai gerai apsvarstytas. Kartais ir parlamentas reiškia dėl kai kurių agentūrų steigimo kritiškų pastabų, Manau, kad sulauksite oficialaus atsakymo į, į savo ar, ar reakcijos į jūsų pranešimą, tad kol kas nebesiplėsiu dėl to. Dar šiek tiek palaukėme ir, kaip jau sakiau, džiaugiuosi, kad sulaukėme tiek daug pastabų ir komentarų. Ir dėkoju visiems už tikrai labai konstruktyves pastabas ne tik šiandien, bet ir per visus tos metus, kai rengėme pasiūlymą. Būkit ramus, tikrai atsižvelgsime į jūsų pareikštas nuomonės, bet be abejo mūsų darbas susijęs ir su politikos sfera, tad norisi ir, kad dėl trečiųjų šalių e, parlamentas išsisakytų ir tiesiog mums duotų suprasti, kokios būtų gairės dirbant toliau. Tai tiek. Toliau su nekantrumu lauksiu tolesnių darbų su kolegomis ties šio dosie. Labai tikiuosi, kad atsižvelgsime taip pat ne tik ir jūsų, bet ir į tarybos atstovų pastebėjimus. Ir dabar galiausiai pranešėja Gezinė Maisner. Aš dėkoju visiems, kurie atvyko ir kurie išsakė savo nuomonę. Manau, kad toks nuomonių pasikeitimasis yra labai naudingas. Aš ir anksčiau teiravausi ekspertų nuomonės. Tuo labiau, kad šita tema labai svarbi mums visiems. Žinoma, kiekviena valstybė narė skirtingai žiūri į šitą situaciją, turi savo požiūrį. Aš įsitikinusi, kad mūsų pranešimas pavyks. Iš ekspertų išgirdau, kad dabar man pranešėjai tenka atsižvelgti į ekspertų pasiūlymus ir įsigilinti tai, ko mes siekime. Mes norime gero profesinio mokymo lygio, profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Kai kurios valstybės neturi e, jungčių su kitų šalių vidaus laivybos vandenimis, todėl kyla klausimas e, dėl to, ar šitie pažymėjimai gali būti išduodami ir ten, tose valstybėse, kur nevykdoma vidaus laivyba. Kaip ten bebūtų, šitas kvalifikacijos pažiniai, pažymėjimas turi užtikrinti E, dalyvavimą šiame sektorėje visiems nepriklausomai nuo atliekamos konkrečios operacijos, nuo to, kokiame laive žmogus dirba. Aš tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti šitas problemas. Manyčiau, kad mes parlamente galėsime e, pareikšti savo nuomonę, kaip ten bebūtų, manyčiau, kad man pavyks atsižvelgti į visas problemas. Aš iš tikrųjų pasakiau, kad šiais metais tikiuosi užbaigti šitą darbą, tačiau kita vertus reikia nepamiršti, kad taryba jau parengė savo nuomonę. Dažniausiai parlamentas yra greitesnis, o šiais metais viskas priešingai. Galbūt tai susiję su tuo, kad mes čia sprendžiame klausimus susijusius su uh, vandens telkiniais. Taigi, e, kai buvo priminėjama ankstesnė vandens direktyva, taryba e, buvo greitesnė už mus, tačiau po to supratau, kad mūsų vertimo tarnybos e, nebūtinai suspėja su mūsų tempais, tačiau kita vertus, kai kalbame apie aukštos kokybės nuomonę, kai kalbame apie geros, aukštos kokybės veiklos sektorių Europoje, labai svarbu išspręsti visus detalius klausimus daug svarbiau negu tiesiog skubėti. Aš tikiuosi, kad su šešienės pranešėjais susitiksiu artimiausių metų. Žinoma, aš su jais jau susitikinėjau. Jau artimiausiomis dienomis aš susitiksiu su šešėlės pranešėjais vėl ir lankysiuosi mokymo įstaigose. Aš nesu pati šioje srityje, šios srityje specialybė, tačiau tikiuosi, kad šiame sektoriu atsiras darbo vietų ir e, moterims. E, man visada svarbu, aptariant profesinės kvalifikacijos klausimus, užtikrinti galimybės dirbti šiame sektoriu ir kitam, kitose sektoriuose abiejų lyčių atstovams ir tiesiog dirbti Europos labui. Taigi, tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su šešėnės pranešėjais. Kito posėdžio data jau yra nustatyta ir, žinoma, tikiuosi dar ne kartą susitikti su ekspertais. Tikiuosi, kad jie palaikys ryšius ne tik su manim, bet ir su ekspertais. Dėkuoju ir komisijai ir tikiuosi, kad mes parengsime gerą įstatymą. Dėkuoju e, Gizinė Maisner, iš tikrųjų stropumas, tikslumas yra svarbiau negu sparta. Norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo diskusijoje, o rugsėjo 26-ąją lauksime jūsų pranešimo ir žinoma tikėsimės, kad viskas vyks sparčiai, tačiau kartu ir labai nuosekliai, bet, bet teisingai. Kitas darbotvarkės klausimas - komisijos įgaliojimų įgyvendinimo pežiūra. Tema - vieninga oro erdvė. Mes pirmiausia išklausysime informacijos apie oro erdvės atskirų sričių įstatymų pristatymo. Komisija iš valstybių narių reikalauja įgyvendinti šios teisės aktus. Ankstesnis koordinatorius pasisakė už tų oro erdvės teisės blokų įgyvendinimą. Tuo labiau, kad mums reikia kuo veiksmingiau naudoti mūsų oro erdvę kadangi tuo sutaupytume laiko taršos ir tai yra situacija, kuri leistų turėti naudos visiems mums. Tai būtų naudinga ir oro bendrovėms, ir keleiviams, jie nevėluotų pasiekti savo paskirties tašką ir žinoma padarytume daug naudos aplinkai. Taigi labai svarbu įtiekti tuos komisijos pasiūlytus teisės aktus. Aktus iš karto sutikiu žodį komisijos atstovui Mauriciu. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, labas rytas. Mes norėtume trumpai informuoti apie tai, kokia situacija įgyvendinti tuos e, oro erdvės pagrindinius blokus. Komisijos įgyvendinamieji teisės aktai dar nėra priimti. Tai yra teisėkuros e, akto pasiūlymai turint omenyje bendrą oro erdvę, vieningo dangaus koncepciją. vieningo Europos dangaus koncepcijoje buvo pateikti 2009 metais atitinkami teisėkuros akto pasiūlymai, atitinkama sistema, kuri numato paslaugų teikėjų mm, tam tikras prievolės, kadangi paslaugų teikėjai kol kas dirba monopolistų sąlygomis, konkurencijos nėra, o tai ir nenaudinga ir vartotojams, ir keleiviams. Todėl reikalinga tam tikra sistema, kuri pakeistų rinką vieningo dangaus dalyvių sistema yra pakankamai sudėtinga. Komisija yra uh, siūloma tam tikrus veiklos tikslus susijęs su saugumu, aplinkosaga, gebėjimais ir veiklos veiksmingumu. Šitie veiklos kriterijai numato, kad valstybės narės turi parengti veiklos įvertinimo planus, įvertinant kaip veikia tie pagrindiniai vieningo dangaus e, teisėkuros blokai. Ir e, nustatyti, ar e, nacionalinių lygmenių suformuluoti veiklos tikslai atitinka ES tikslus. O šitie planai po to turėtų būti įvertinti komisijoje kartu su veiklos peržiūros tarnyba ir po to komisija priims sprendimą dėl to, ar patvirtinti šiuos veiklos planus. Tai bus daroma dviem etapais. Pirmiausia, jeigu komisija bus priversta priimti neigiamą sprendimą, tai darys tik tai tuo atveju, kad uh, komisijos e, valstybės narės priimti planai jos netenkins. Ir tada komisija pareikalaus pakeisti šios planus. Mes esame parengėme informacinį dokumentą, kurį jums išdalinome. O dabar norėčiau pasakyti, kaip procesas vyksta. Dabar vyksta antrasis e, atskaitinis laik, laikotarpis, kuris prasidėjo 15 metais ir tęsis iki 18 metų. 14 metų kovo mėnesį mes pradėjome savo veiklą ir 14 metų buvo parengtas pirmasis veiklos planas. Po to komisija priėmė sprendimą dėl veiklos planų. Visa tai suderinta su ES bendrais veiklos tikslais. Tačiau kalbant apie atskirų blokų įdėkimą, informacija rasi dokumente, e, yra tam tikrų niuansų. Dabar tais atvejais, kai veiklos planai buvo netinkami arba nepriimtini, yra nurodyta, kad jie turėtų būti keičiami, Tai reikia daryti iki 2017 metų. Kai kuriais atvejais dar yra tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, FABEC blokas dar yra nepriimtas dėl, dėl nepakankamų gebėjimų užtikrinimo Kipras, e, Malta Graikija taip pat turi pakoreguoti savo e, veiklos planus. Dabar su valstybėmis narėmis mes dermės ir grįšime prie įvairių klausimų vieningo dangaus komitete. Mes pritarėme veiklos peržiūros e, tarnybų e, rekomendacijai dėl to, kad Kipre, Maltoje ir Graikijoje nėra pak užtikrinami pakankami gebėjimai, administraciniai gebėjimai, kad būtų galima tinkamai aptarnauti e, keleivius kadangi nėra pakankamai administracinių gebėjimų, tuomet laiv... vėluoja oro bendrovių skrydžiai. Vokietijoje, pavyzdžiui, mokesčiai už vienetą yra per daug dideli, tas pas pasakytina yra apie Air France ir tai nedara su ES masto tikslais. Komisija atliko vertinimą kartu su veiklos vertinimo tarnyba ir e, įvertinant šiuos rezultatus yra siūloma taikyti nuoseklius veiklos plano įvertinimo kriterijus. Taip pat mes išsiaiškinome, kad uh, Uh, uh, Funkcinių erdvės blokų kūrimas dar yra, e, dėl, kuriant juos yra vėluojama, labai svarbu paversti tuos blokus konkrečia nauda. 2012 metais buvo nutarta, kad reikia kurti tokius funkcinius e, blokus, tačiau tai reiškia, kad reikėjo e, sukurti institucijas, tačiau konkrečių rezultatų dar nematome konkrečioje praktinėje uh, veikloje ir nematome apčiuopamos naudos keleiviams. Komisija ir toliau stebi situaciją ir ji priėmė sprendimą dėl pažeidimų procedūros, taip pat atlieka tyrimą kuris leis išsiaiškinti, kokia praktinė nauda turėtų atsirasti įdėgus funkcinius uh, E, e, blokus. Tik tada komisija galės įvertinti geriau, ar šitie e, pasiekimai. Uh, um, šioje srityje yra akivaizdus Kiekvieno teisėkuros akto uh, uždavinys yra pagerinti situaciją ir užtikrinti, kad Europos mastu būtų dirbama veiksmingai, saugiai ir taupant lėšas ir taip pat užtikrinant tinkamą vadybą. Danke sehr. Und jetzt hat das Wort Wim van de Kamp. De Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Ik moet u tot... Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad dėja nesu ekspertas ir man dėl to gėda. Dėl to apsiribosiu tik tai dviem klausimais. Štai ko nesuprantu iš komisijos pristatymo. Ar mus tenkina dabartinė situacija, ar ne? Ar valstybės narės tinkamai atliko savo darbą, ar ne? Aš to taip ir nesupratau. Politinė prasme, aš net ir ne, negaliu vertinti to proceso. Taigi, ar mes esame patenkinti, ar visą tai trunka per nelik ilgai, kaip ir dažnai nutinka ES. Na ir antrasis klausimas. Kas bus daroma toliau? Aš puikiai suprantu, kad tai yra labai delikatus politinė prasme klausimas. 6 plus 2. Kokiegi būtų veiksmai numatyti ateičiai? Ismail Artuk. Ačiū pirmiausiai. Ir aš dėkoju nuširdžiai kolega Fanderkamp visiškai teisingą klausimą, ką tik pateikė dėje. Valstybės narės kol kas nesutarė dėl viso kūno Man atrodo protingas požiūris pasirinktas, bet kai kurios valstybės narės priešinasi tam, kad, pavyzdžiui, būtų numatytas e, atitinkamas e, in, įnašų planas dėl e, tikslinių verčių pasiekimo. Ir norima vertinti valstybių narių veiksmus pagal tai, ar jos pažeidžia ar nepažeidžia tvarką. Tai nežinau, ar teisingai suprantu, kad mėgins valstybės narės vertinti vienos kitas, bet ar gali jos tai adekvačiai padaryti? Bei ar yra kokiu nors būdų veiksmingų kaip priversti valstybės narės laikytis tų blokų. Jackie Foster. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tikrųjų mane labai nustebino komisijos pasisakymas. Jau ilgas kelias nueitas. Buvo dar per pirmąją mano kadenciją, kai dirbom su bendro Europos, vieno Europos dangaus projektu. Ir dar iki Cezar du tai vyko. Visos valstybės narės tuomet sutiko su vieno, su bendro Europos dangaus projektu. Ir tai buvo dar 2004 metais. Bet nebūkime naivus. Ir šio komiteto nariai tikrai nėra naivus. Suprantam, kad čia yra didžiulių iššūkių. Net ir pirmininkas pats jau daugelį keblumų paminėjo. Tiesiog nes lab... geresni maršrutai tiesioginiai, mažinimas CO2 išlakų ir taip toliau panašiai. Prieš 12 metų dar apie tai kalbėjom. Kaip tik dėl to pasirinkom šį tekstą. Ir aš kaip britų konservatorė, ir net neminėsiu jau to, kas pas mus dabar vyksta, irgi pripažįstu, kad tai visgi yra suverenumo klausimas. Valstybės narės visuomet to suverenumu savo naudojosi šioje srityje. O dabar pasirodė toks kolektyvinis pasiūlymas organizuoti oro eismą pagal FAB sistemą, pagal funkcinius oro erdvės blokus. Mes čia patektumėm į Skandinavijos ir Junktinės karalystės oro erdvių teritoriją. Ir vėlgi tie klausimai susijęs su praėjusią kadenciją, dar 2013-2014 metais buvo sustarimai pasirašyti. Iš tikrųjų, ne visai mus domina tos siūlomos schemos. Mums norisi, kad pagaliau bendras Europos dangus būtų įgyvendinamas. Tačiau jūs kaip komisija tik kritikuojate valstybės nares, kurios neįgyvendina blokų sistemos ir dėl to negalime įgyventinti Cezar. Tad man atrodo, kad ir vėl tiesiog mėginate kažką pasakyti apie gyvendinamosius teisės aktus, kažką mums neva pranešti. Bet mes ir taip žinome, kad yra valstybių narių, kurios ne visai pavyzdingai elgesi, kurios yra trukdis. Bet, bet čia nėra pagrindinis dalykas, apie kurį reikėtų kalbėti. Iš tikrųjų, jūs kaip komisija, kaip policininkas, netgi sakyčiau, šioje srityje turit kažką daryti, kad situacija keistusi. Ir čia nėra mano užduotis, nėra frakcijų užduotis ar, ar kolegų šiame komitete užduotis. Taigi, tiesiog grįžkite į savo darbo vietas ir po to vėl atvykit pas mus su naujais pasiūlymais, su tuo planu, kokį būtų galima įgyvendinti, norint bendrą Europos dangų matyti pagaliau. Mes patys žinome, kokios yra problemos, bet neturime atsakymų. Nežinom, kaip judėti pirmin. Tad tikrai tikiuosi, kad komisija per kitą kartą kuo greičiau mums e, pasistengs pristatyti rezultatus to, kaip jį mato šitą situaciją ir kaip ją galėtų keisti. Ačiū toliau, Gezinė Maisne. Aš Pritarsiu Jackie Foster. Iš tikrųjų, mes jau tiek seniai kalbam apie bendrą Europos dangų. Ir labai dažnai jau esu sakiusi, jeigu Europos piliečiai žinotų, kaip neefektyviai yra išnaudojamas Europos dangus, kad yra zigzagais skraidoma čia po tą Europą, o netiesiai tiesiog tam tikrais maršrutais, kad dėl to kyla daugiau kaštų, kad ilgiau kelionė trunka, tai turbūt susimtų už galvos mūsų piliečiai ir to jau pat išeitų į gatves. Tai gal tada valstybės narės labiau būtų pasirengusios iš tiesų daryti tai, po ko pasirašė. Visi pritarė anais laikais tam, bet labai daug kas vengia gyvendinti tas nuostatas. Ir Ismail Artuga visai suprantu, kai sako, kad neaišku, ką daryti, juk komisija yra sutarčių sergėtoje ir jeigu yra parašai po dokumentu, tai komisija turi, juos, turi tą dokumentą įgyvendinti. Dėl Cesar 2 plus klausimas dar susijęs ir su nusileidimu takais. Čia vėl daugybė problemų. Mes juk nesprendžiame čia suverenumo problemų, o tiesiog kalbam apie judumą, apie judumo užtikrinimą transporto sektoriaus klandų veikimą. Aš žinau, kad sudėtinga čia yra žengti pirmin, bet visgi nuolat keliu savo klausimą, ar komisija neturi kokių nors priemonių tiesiog griežčiau paraginti valstybės narės daryti tą, ką jos turi daryti. Dėl to, ką jūs pasakėte, Kipras, Graikija ir Italija, minėjote, turi pajėgumo problemų. Ta aš irgi girdėjau neva yra sunku, pavyzdžiui, gauti laiką nusileidimui Graikijoje, arba kad būtų galima turėti daugiau maršrutų į Graikiją ir, ir, ir Kiprą, bet pajėgumai tiesiog viršėmi. Tai kaip jie susidaro, ar per mažai personalo, kodėl, kodėl sistema neveikia, kaip galima būtų tos trikdžius šalinti. Nes juk čia yra turistiniai regionai, yra patrauklus turistiniai objektai šios šalis, tai tikrai negerai, jeigu kyla tokių susisiekimo problemų. Ir dar dėl lentelės Fabek. Kaip Fabek buvo numatyta, mes iškart labai greit pamatėm, kad mažesnės valstybės, Beneliuksas, Šveicarija pavyzdžiui, tikrai nu, padarė savo namų darbus ir, ir pasistumėjo į priekį. Vokietija, pavyzdžiui, nelabai Tai jeigu dabar pažvelgsim į tą lentelę dėl Fabe, Šveicarija čia atrodo tikrai labai gerai, Vokietija keista, bet irgi neblogai, nors aš maniau, kad turint galvoj Fabek būtent, kaip tik Vokietija dar, dar turi ką nuveikti. Niderlandai, Belgija ir Luksemburgas irgi saliginai blogai vertinti, tai nelabai suprantu, kaip taip gali būti. Po to dar Vengrija su minus 4,1 minus 4,5 kaip Niderlandai arba Beneliuksas, o Prancūzijos atveju gal tai galėtų būti susijęs su, su streikais, su tuo, kad oro eismas negalėjo vykti taip, kaip suplanuota. Tai kaip suprasti tą vertinimo schemą? Aš tikrai čia kažko matyt nesuvokiu, aiškiai. Karin Madelį toliau. Dėkoju, pirmininkė mūsų komitete visi sutinka su štai kuo. Kaipgi dabar nutiko, kad vieningo bendro dangaus iniciatyva 2004 metų laikoma labai gera iniciatyva, na, o 2009 metais buvo numatyta baigti tą projektą 12 metais. Šiandien jau 2016 metai. Tai reiškia, kad procesas vis dar nėra baigtas, darbas nėra baigtas. Jūs kalbėjote apie valstybinarių atsakomybę, bet mes nesuprantame, kodėlgi dabar yra taip smarkiai vėluojama. Ir kaip mes, parlamentas, kartu su jumis komisija galėtume dirbti kartu tam, kad šis procesas būtų paspartintas. Tam, kad e, kaip įmanoma greičiau e, būtų surasta būdų išjudinti valstybės narės? Tai čia būtų pirmas klausimas. Na, o dabar kitą klausimą dar turiu. Norėčiau paklausti, ar turite rezultatų, ar turite aplinkosauginių rezultatų labiausiai e, pažengusių blogų atšvilgių Prancūzija, Beneliuksas, Šveicarija ir Rytų Europos blokas. Dar kitas blokas yra. Tai kokie būtų jau gauti rezultatai aplinkosauginė, aplinkosaugos rytyje. Gal galėtume išgirsti rezultatus? Ačiū, aš taip pat pasiprašiau žodžiu. Nacionalinis egoizmas mums yra žinomas reiškinys, tačiau šiuo atveju nacionalinis egoizmas pakenkia nacionaliniams interesams reikia kelti klausimą, ar užtikriname kuo didesnę saugą. To pasakyti negalima. Būtų galima sutaupyti daug lėšų. Turėdami galvoje visas tas institucijas, turime suprasti, kad visa tai kainuoja daug pinigų. Negi valstybėms narėms tai yra nesvarbu, juk jos galėtų bendradarbiauti, taupyti lėšas. Tarša tarša yra didžiulė, tarša, tarša būtų galima mažinti, turint galvoje tikslus iki 20 metų, taigi mes galime taupyti lėšas ir pasiekti tų tikslų. Nelabai suprantu, kodėl to nedarome. Foster kalbėjo apie tai, kad nepakanka politinės valios. Tačiau aš žvelgiu į komisiją ir sakau, kad jau 12 metų dirbu ir stebiu visą šitą situaciją. Nelabai suprantu, kodėl pasirašius sutartis nieko nedarom. Mes ES esame teisinės, teisės valstybės, teisinės valstybės, o komisija yra sutarčių sergitoje. Kodėl jie nieko nesako? Kodėl jinai netvyksta pas mus ir nesako, kad mes prieš metus pradėjome pažeidimo procedūras prieš tą, tą ir kitą valstybę o vietoj to yra nieko nedaroma, tiesiog didėja tarša ir didėja išlaidos ES mastu. Mes nenorime žinoti, kokios problemos kyla, žinoma, tai žinoti reikia, tačiau mes norime žinoti, ar politinės valios trūksta tik tai valstybėse narėse, o galbūt ir komisijoje. Norime sužinoti, ką komisarė Bulc daro, ko ji imasi. Žinoma, kad turint omenyje komisarų hierarchiją, galima suvokti, kad ne visi ir e, gali daryti tą pačią įtaką. Tačiau, jeigu mes kalbame apie naują reguliavimą ir jeigu jis bus blogas, tai ir toliau kylas klausimas, kas dabar vyksta Arba kitaip sakant, ką jūs bandėte ir kas jums nepavyko. Ir tai yra mūsų visų reikalas. Ir dabar noriu išgirsti jūsų atsakymus. Labai laukime jų. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo Vandekamp pasisakymo. Jis klausė, Vandekam klausimas pirmiausia. Jis klausė, ar mes esame patenkinti funkcinių oro erdvės blokų steigimu valstybėse norėse. Žinoma, mes nepatenkinti situaciją, kadangi teisėkuros aktu buvo numatyta kai kas, kas iki šiol neįgyvendinta, kas trunka per ilgai. Valstybės narės sako, kad šiame sektoriuje negalima e, labai greitai keisti, kad viską reikia daryti palaipsniui. Mes puikiai suprantame, kad šitas sektorius turi plėtotis, tačiau visi procesai vis dėlto mūsų manimų trunka per ilgai. Kaip galima reaguoti ir kokius žingsnius reikėtų žengsti ateityje? FAP koncepcija ir toliau mūsų manimų turėtų būti toliau plėtojama. O šiandien mes bandome įgyvendinti Cezar projektą, tai yra technologinis projektas, kuris padės pagerinti situaciją, padės e, atlikti techninius ir technologinius pokyčius, e, didinti gebėjimus, užtikrinti didesnį efektyvumą ir mažinti kaštus. Tai yra vienas iš bendro Europos dangaus e, atraminis taškas, tai yra Cezar programa. buvo kalbama apie veiklos vertinimo e, sistemą pagal užsibrieštus tikslus. Šita sistema buvo numatyta, kad paslaugų teikėjai imtųsi pokyčių, kad teiktų jungtinės veiksmingas paslaugas ir Stebėdami šios sistemos įgyvendinimą mes susidurėme su valstybių pasipriešinimu. Jos nesivadovauja, vauja solidarumo principu, jos tiesiog nenori dirbti viena prieš kitą, jos tiesiog nori, kad būtų solidarus principas, principas taikomas visose valstybėse narėse. Aš suprantu ponios Foster e, reakcija, tačiau darbo tvarkės klausimas yra šitos veiklos vertinimo sistemos ir jų vertinimas. Labiausiai pasistumėjo Švedijos ir Suomijos funkciniai blokai. Kita vertus, mes susidurime su tam tikru valstybių užsispyrimu, kadangi jos gina savo nacionalinius interesus, sprendžia socialinius klausimus, kurie yra aktualūs kai kuriuose valstybėse narėse. Galbūt po vasaros atostogų mes galėtume pateikti E, e, išsame informaciją apie tų funkcinių blokų steigimo pažangą. Komisija yra sutarčių sergitoja. Taip, mes ėmėmės teisinių priemonių prieš kai kurias valstybės narės dėl to, kad jos vėluoja įgyvendinti FAB idėją. Šitie procesai tęsiasi, dabar yra išsiusti oficialūs laiškai kai kuriems FAB blokams Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, Beneliukso valstybės dirba sėkmingai steigdamos šios blokus, tačiau dėl kitų valstybių mes ėmėmės tam tikrų teisinių priemonių apskūsdami jas dėl sutarčių pažeidimo. Matysime, kaip pasibaigs šito, šitie procesai. Jūs kalbėdami apie problemas valstybėse narėse paminėjote Kiprą ir Graikiją. Galbūt e, kai kuriuose valstybėse nėra pakankamai kontrolės e, gebėjimų ir e, tie tikrintojai kai kuriuose valstybėse narėse tam tikromis piko valandomis e, tiesiog nepakanka transporto srautų kontrolierių. Todėl su socialiniais partneriais reikia rasti sprendimus tose valstybėse. Tiesiog kartais nepakanka eismo srautų kontrolierių. Tam tikromis valandomis, ypač savaitgaliais, vasaros atostogų metu. Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų siekiant užtikrinti pakankamą transporto kontrolės srautų tikrintojų stebėtojų skaičių. Mūsų manimų Cezar e, programa yra geriausias e, sprendimas sprendžiant e, transporto srautų mm, sistem, problemas. Cezar padės pagerinti ir skrydžių veiksmingumą, taip pat e, sutaupyti energijos išteklius ir taip pat e, užtikrinti daugiau tiesioginių skrydžių. Ir manome, kad pavyks sutaupyti kūro sąnaudų ir taip pat bus pasiekta ženklios naudos uh, mažiau teršiant aplinką. Taigi mes tikimės iš Cezar programos daug naudos. Atsakydamas į pirmininko komentarą ir jo pastabą dėl galimai nepakankamos politinės valios valstybėse narėse ir dėl to, ar komisija gali padaryti daugiau. Žinoma, mes galime nuveikti daugiau, būtent dėl to ėmėmės teisinių priemonių prieš valstybės narės, mes galime ir dar daugiau. Pavyzdžiui, turėdami omenyje bendro Europos dangaus idėją ir susidurdami su uh, besipriešinančiamis valstybėmis narėmis mes galime imtis papildomų veiksmų, tačiau reikėtų nepamiršti, kad šitą iniciatyvą 2004 buvo paskelbta, po to 2004 metais pradėta įgyvendinti, o dabar jau praėjo dešimt metų. Įvyko įvairūs pokyčiai. 7-8 metais ištiko didžiulio ekonominė krizė, Todėl buvo pakeistas e, tiesiog pakei, požiūris buvo pereita nuo gebėjimų stiprinimo prie didesnio veiksmingumo, efektyvumo. Ir žinoma, tai yra nauja sistema, tačiau kita vertus šita sistema yra tokia susiskaidžiusi ir mes nepasieksime gerų rezultatų kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kalbant apie technologinę pažymą, pažangą, tai galėtume teikti, kad ji palaipsniui pasiekiama, tačiau kita vertus reikia užtikrinti restruktūrizaciją, tiesiog skaidyti tuos didžiulius centrus, Tačiau kita vertus valstybė narė nori išsaugoti savo rankose e, skrydžių kontrolę. Tai yra natūralus noras išsaugoti savo įtaką, nors valstybės narė sutinka su bendros Europos, bendro Europos dangaus idėja. Tokia yra realybė, mes darome, ką darome, tačiau visą tai mums daryti lengva. Dėkuoju, galbūt jūs supratote, kad ne vienas iš mūsų nėra patenkintas. To panašius argumentus mes girdime jau 12 metų, o krizės argumentas kaip tik verčia veikti greitai, kadangi krizės metu mes visi netekome daug lėšų ir dabar būtent šitie pokyčiai galėtų leisti sutaupyti lėšas. Nelabai suprantu, kodėl negalima imtis veiksmų dėl to, kad valstybės narės pažeidžia teisės aktus. Dėl kokios priežasties komisija nesielgia taip, kaip turėtų elgtis sutarčių sergėtoje. Iš jūsų pasisakymo aš nesupratau, kodėl jūs taip elgėtės. Suprantu, kad jūs kaip perdotėte savo e, vadų, vadovų nuomonė, tačiau grįžęs pasakykite, kad mes esame nepatenkinti situaciją. Mes suprantame, kad jūsų situacija yra sudėtinga. Iš tikrųjų, Europoje netrūksta transporto srautų kontrolierių. Kai kuriuose valstybėse narėse pavyksta išspręsti šitą problemą e, ir sudėtingais laikais juk ne, ne, netrūksta pilotų, tačiau yra vis dėlto tam tikrų problemų, kai e, politikai bando atstovauti verslo atstovų interesus. Jūs iš tikrųjų galite pradėti teisės pažeidimo procedūrą prieš valstybę narę. Jūs tiesiog galite tai padaryti. Tačiau, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija, kurios yra pagrindinės oro transporto o, struktūrų savininkės, galime suprasti, kad tiesiog trūksta politinės valios. Tiesiog ji yra priežastis, o ne tai, kad trūksta oro transporto kontrolierių Mes turime kontaktų su transporto kontrolierių organizacijomis, taigi nekalbėkite to, kas yra netiesa. Jeigu norime sureaguoti, prašome. Labai trumpai dėl to, kad transporto kontrolierių trūksta. Tiesiog pateiksiu vieną pavyzdį. Graikijoje iškilo problema, kadangi jų pritrūko, kontrolierių pritrūko. Pavyzdžiui, Italijoje taip pat e, pasiūlė 20 kontrolierių deleguoti į Graikiją. Tačiau Graikija juos atmetė, kadangi jie turėjo būti graikai ir jie turėjo mokėti graikų kalbą. Jeigu mes Europos mastu pažvelgtume į situaciją, tai trūkumo gal ir nėra, tačiau kai kuriuose valstybėse jų trūksta. Pavyzdžiui, Vokietijoje jų yra galbūt per daug, tačiau kitose valstybėse pasitelkti jų pagalbant yra negalima. Tai yra pagrindinis klausimas. Na, dabar. Also, ich... Konstatuoju, nesame patenkinti situaciją, tačiau kadangi išliekame optimistai, Tiesiog tikime, kad bus geriau. Kitas darbas bet klausimas. ES strategija susijusi su suskystinto gamtinių dujų ir dujų saugyklų strategija. Klaudija Mantego Nakvieta, pranešėja, prašom. Prezident, karš kolegas, um, ehm, komisar prezident, kiš. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos, Mm, štai ką galiu pasakyti apie šią nuomonę dėl ES strategijos siekiant tvarios energijos, energetikos ir mažiau švaistimo. Suskystintos gamtinės dujos yra pakaitinis kuras skiriamas pakeisti labiau teršiančiam kurui. Galime sumažinti kietųjų dalelių skaičių naudojant būtent šį kūrą. Ir dar taipogi teigiamas poveikis yra ir dėl to, kad mažiau emisijų yra išmetama yra gamta. Trumpalaikėje ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje suskaitintos gamtinės dujos SGD užtikrins Europos konkurencingumą. Rengdama šią nuomonę susitikau su organizacijomis įvairiausiamis e, įmonėmis e, bei kitais atstovais šios sektoriaus ir buvo man pristatyta situacija, kaipgi yra su SGD. Štai pavyzdžiui, kas dėl jūrų transporto, tai įmanoma yra geriau kontroliuoti išlakas, e, emisijas pagal direktyvos reikalavimus. Ir štai nuo 2020 metų bus dar daugiau dėmesio tam skiriama. Valstybės narės turi pasiruošti naujiesiams procesams naujai situacijai. Įstatymų leidėjai bei komisija konkrečiai turi nustatyti prioritetinės sritis. Europos Sąjungos uostai yra būtent tos vietos, kur yra importuojamos ir eksportuojamos SGD. SGD gali būti naudojamos, pavyzdžiui, viešajam transportui ir tai e, trumpalaikėje ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje gali būti pritaikoma ir prekių pervežimui. Be jokios abejonės, čia yra ir rizikos, reikia ją apskaičiuoti tinkamai. Reikia e, numatyti tam tikras priemonės, kurių pagalba galima būtų glaudžiai stebėti tą situaciją, ypatingai jeigu atsiranda metano nutekėjimo rizika. Mums reikalingos geresnės technologijos, tobulesnės technologijos. Tam, kad galėtume išvengti avarijų. Taigi, reikia ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus. Dabar norėčiau trumpai paminėti salas bei ultraperiferinius regionus tokius, tiksliau, alternatyvaus kūro direktyvoje yra 2007 metais dar lapkričio mėnesį nustačiusi e, taisyklės e, čia, šioje srityje. Tačiau nedideli jūrų uostai e, dažniausiai yra nepasiekiami, neįmanoma prie jų prišvartuoti, taip sakant, tų stambių laivų. Alternatyvaus kūro direktyva turi užkirsti kelią skirstimui tarp, laiv, tarp uostų, nes dabar pagal dabartinę, reglam, dabartinę reglamentavimą didieji uostai gali gauti ES finansavimą, o mažieji ne. Komisija kartu su vietos ir regioninėmis institucijoms taipogi turi didelį dėmesį skirti mažiesiams uostams. Ypač kai terminalai juose yra numatyti statyti. Reikia į finansavimo problemas čia atsižvelgti. Tai dabar kas dėl reikalingų investicijų. Komisija pristatė mums savo alternatyvas e, SGD tiekimui. Taip, e, potencialas yra, tačiau nebuvo pakankamai investuota į tai. Aš kalbu apie tą virtualųjį dujotiekį Portugalijoje ir, mažuosius, ir apie mažuosius terminalus. Kai kurie uostai yra tiesiog pernelik maži tam, kad juose galima būtų terminalų pastatyti. Tačiau, nepaisant to, yra galimybių kitokius sprendimus priimti tuose uostuose ir reikėtų tai panagrinėti. Tikiuosi, kad ši strategija nesukurs naujų energetinių stalų, salų tiksliau. Reikalingas, reikalinga yra stabili programa su adekvačių finansavimų. Europoje jau yra pakankamai daug terminalų SGD. Tai nėra naujas dalykas. Tūkstantis penkiasdešimt sunkvežimių gali pervežti SGD ir maždaug šimtas laivų visame pasaulyje yra galinčių pervežti SGD. Jeigu mes norime saugios vidos rinkos, tai reikėtų diversifikuoti energijos tiekimą. Mano parengtoje nuomonėje neįmanoma buvo paliesti visų dalykų, reikėjo susikoncentruoti ties svarbiausiais dalykais. Nepaisant to, esu pasirengusi toliau glaudžiai dirbti su šešėliniais pranešėjais, tam, kad e, galutinis rezultatas būtų labai aiškus dokumentas, e, susilauksantis e, palaikymo, konsensuso ir kurio dėka mes galėtume plėtoti SGD transporto sektorija taipogi. Ačiū toliau, Tereza Gripin. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama pranešėja, kolegos, tikrai noriu padėkoti pirmiausiai pranešėjai už puikų tekstą, už jos gerą pasirinktą darbo metodą tikrai džiaugiuosi, kad yra nuorodos į atsinaujančius energijos šaltinius ir biokūrą. Dėl energijos transporto, kas pasakytina, tai reikia galvoti apie alternatyvas tuo metu, kai įprastinis kuras negali, ar, ar energija negali mūsų pasiekti. E, ir ypač tai aktualu būna e, krovinių gabenimo sektorija. Kaip ir pranešėjas sakė, turime deramai įvertinti ES dujų poreikį ir integruoti dujų infrastruktūrą E, taip, kad išnaudotumėm tai, ką turime, bet neturėtų būti taip, kad nauja infrastruktūra užkirstų kelią naujoms technologijoms, tokioms kaip um, biokuras. Turime integruoti dujų rinką, turėti reikiamus jungiamuosius dujotiekius ir numatyti veiksmingus tikslus, suderintus tarpusavyje, nes e, SGD neturėtų būti naudojama kaip technologija ar kaip, kaip e, tam tikros užpakalinės durys e, skalūninių dujų pramoniai skatinti. Mes norime kad SGD gamyba vyktų tvariai ir todėl turime nepamiršti, kad orientuojamės į bio e, kūrą įvairių vis labiau ir labiau ir į atsinaunančius išteklius. Robertas Žylė. Ačiū, pirmininkė. Aš pakalbėsiu tiesiog savo frakcijos vardu už kolegą. Uh, kuris yra šešėlinis pranešėjas šio klausimu, mes sutinkam, kad SGD terminalai turi sudaryti tokią infrastruktūrą, kuri leistų išnaudoti visą esamą potencialą, tačiau kol kas situacija nėra mūsų tenkinanti. Reikia skatinti dar dvi šalius santykius e, šioje srityje labiau, dvišalio pobūdžio susitarimus. Ten į reglamentas ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė galėtų pasitarnauti siekiant kurti geresnį infrastruktūrą, įskaitant SGD terminalus, saugyklas, talpiklas. Ir rinka dujų turėtų būti sklandžiai veikianti Europos Sąjungoje, kad užtikrintų reikiamą energijos poreikį ar kiekį. Tad tokia mūsų frakcijos nuomonė. Toliau Jodoradus. Ačiū pirmininkė. Aš Alde frakcijos vardu norėčiau pasisakyti. Sveikinu ponios Montero Diagier parengtą nuomonės projektą ir komisijos strategiją apskritai dėl SGD kaip alternatyvių ir SGD strategija kaip alternatyvių technologijų paieška. Pirmiausiai reikia, aišku, pabrėžti, jog es bendrų, bendro intereso projektų įgyvendinimas yra labai svarbus tam, kad užtikrintumėm, jog visos ES valstybės narės turėtų prieigą prie SGD. Transporto ir turizmo reikalų komiteto rengiama nuomonė turėtų įtraukti pasvarstymus apie tai, jog yra ir tokių vietovių regionų, kurie yra labiau atskirti nuo bendro energijos tiekimo ir jais turėtumėm ir mes labiau rūpintis, tad manau, mūsų nuomonė reikėtų tai pabrėžti. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū toliau, Merkelė. Ačiū, pane pirmininkė, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikų nuomonės projektą. Viskas paremta eks ekspertiniais duomenimis, žiniomis tikrai geras balansas surastas. Kai kurių pasiūlymų dėl pakeitimų turėtumėm, jeigu žvelgsim į tolesnę perspektyvą, į laikotarpį po SGD naudojimo. Reikia pastebėti, kad daugiau mažiau sutarama dėl to, kad SGD naudojimas yra tinkamas perinamojų laikotarpių, tačiau galvokime ir apie energijos reformų paketą ir apie ilgalaikę perspektyvą. Kai suskystintos biodujos bus naudojamos plačiau ir, ir kitos energijos rūšis, apie tai reikėtų irgi kalbėti nuomonės projekte mūsų. O taip pat reikia atkreipti dėmesį į priemonės, galinčias paskatinti suskystintų gamtinių dujų operatorių, terminalų operatorius veikti sklandžiau ir, ir turime apskritai vis, visam šiam sektoriui galvoti apie daugiau šio laikinių metodų, kaip dirbti. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjai už, už gerą teksto projektą. Tikrai es GD yra geresnė alternatyva, galvojant apie CO2 išlakas, negu azotas ar. Ar sėra? E, bet vis dėlto galvokime ir apie galimas nenumatytas pasakmes. Viena iš tokių nenumatytų pasakmių galėtų būti, jeigu pakeičiame e, apmokestinimo schemą dizelinui arba benzinui. Mm, nes matom, kad dėl šių kuro rūšių kyla labai daug oro taršos problemų. Biokuras ir su tuo susijęs pasiūlymas leistų pasiekti tam tikrą efektą, tačiau reikia visą laiką galvoti išsamei ir apie pasiekmes kitiems sektoriams. Ir panašiai reiktų elgtis ir čia. Juk tai yra iškastinis kūras, tai, tai gali būti tik sprendimas pereinamųjų laikotarpių. Todėl reikėtų deramai įvertinti, kiek žalos aplinkai kyla dėl SGD naudojimo. Nes iš tikrųjų kaštai nemenki ir ypač infrastruktūros plėtra juk irgi kainuos daug. Panašiai nereikėtų pamiršti ir CO2 išlakų. Čia pranešime labai tinkamai pasisakyta apie galimą e, sumažinimą CO2 efektą sukeliančių dujų išlakų, tačiau tas efektas gali būti minimizuotas kitų aspektų. Iš tikrųjų, turėkime omenyje, kad ateityje tikriausiai apsirūpinsime SGD iš Australijos ir JAV, kur taip pat yra taikomos ir nekonvencinės technologijos, kaip kad kaip olienų ardymas. Tai reikia būti budriems, atsargiems ir stengtis tikrai labai aiškiai pasverti naudą ir, ir kaštus prieš nerant į, į tą galbūt didžiulę labai klaidą energijos e, reformų paketą priimant per pastarosius 50 metų. Tai bus tikrai svari klaida. Prisiminkime istoriją. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Monterė Dagiar ir visiems nariams, kad suteikėte mums galimybę padiskutuoti apie šį pasiūlymą. Mes visiškai suvokiame, kad suskystintos gamtinės dujos yra tik pereinamojo laikotarpio energijos rūšis tai yra iškastiniu kurų paremta technologija. Mūsų strategija orientuota į 2030 ir 2050 metų strategijas dėl klimato kaitos tikslų, tačiau be abejo žala aplinkai yra daroma, dėl to reikia vengti nutekėjimo, valstybės narės tai nuolat akcentuoja ir mes su to sutinkame. Tas problemas galima spręsti užmesgiant tarptautinį dialogą su kitais partneriais, kad būtų taip pat galima ir nekonvencinės technologijas taikyti. Aišku, nutekėjimas e, gali įvykti bet kur, bet kada, bet vis dėlto yra tam tikrų būdų, kaip galima vengti jo. Ir iš esmės čia yra raginama tiesiog užverti susidariusias spragas, kad um, ne, neturėtumėm tokių nepanaudoto, neišnaudoto pajėgumo ar turto infrastruktūros požiūrį reikia visiems gerą prieigą užtikrinti, tas pasakytina apie SGD tiekimą regionuose, kur nėra tinklų šioms dujoms įrengtų ir dėl to reikia jungiamosius dujotiekius įrengti, pavyzdžiui, pas aktualu Airijai arba pietų viduržėmio jūros regione esančiams valstybėms narėms. Be abejo, dėl to, kas susijęs su, su jūromis, e, pasisakys dar ir kolega, kadangi aš nesu labai didelis, didelis ekspertas, taigi perdodu žodį. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much uh, uh to the uh, to our rapporteur, Ms. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir parlamentarams, kurie padėjo renkti nuomonę dėl šio pranešimo. Aš norėčiau pasakyti, kad gamtinės dujos turi pakeisti ir dizelinį kūrą ir taip pat tą ir juodąją alyvą. Taigi gamtinės dujos per SDG e, terminalus pristatomos, jos yra maišomos su metanoliu ir todėl labai svarbu galvoti apie CO2 teršalų mažinimą. Norėčiau pasakyti, kad Švedijoje 75 procentai biometano yra naudojama, e, naudoja savo laivynę e, dujų. Labai svarbu mažinti e, teršalus ir naudojant gamtinės dujas tai yra daryti labai sudėtinga. Kitas dalykas labai svarbu užtikrinti e, kuo mažesnę taršą miestuose. Mes stebime e, emisijų išmetimo tendencijas, taip pat galvojame apie naujausias technologijas, konstatuojame, kad šioje srityje yra pasiekta pažangos ir labai e, svarbu tinkamai įtakoti į rinką. Pavyzdžiui, Volvo yra jau sukūręs automobilius, kurie veikia ir e, dujomis, ir e, įprastiniu kūru. Infrastruktūra alternatyviam kūrui turi būti E, įdėkta. Valstybės narės iki šių metų lapkričio mėnesį turi pateikti savo informaciją komisijai apie savo planus e, sukurti e, infrastruktūrą SDG terminalams, kūro užpildymo stotims ir taip toliau. Tai yra direktyva, kuri reikalauja įkurti minimalę infrastruktūrą transporto priemonių užpildymui kūru. Be to komisija padeda valstybėms narėms sukurti tą infrastruktūrą, ypač finansuodama iš Connecting Facility fondo. E, paraiškos galėjo būti teikiamos iki praėjusių metų, šių metų vasario mėnesį, o dabar jos yra vertinamos ir primai sprendimai, ar galima finansuoti tos infrastruktūros projektus. Manau, kad tai yra svarbiausi procesai, apie kuriuos aš norėjau pakalbėti. Ačiū. Pakeitimus galite teikti iki birželio 21 dienos. Šios dienos atviras posėdis baigėsi, o dabar mes informuosime apie trilogus. Komiteto nariai gali likti salėje, tačiau posėdžio transliacija yra nutraukiama ir tie, kurie negali dalyvauti tokios vės posėdėje, prašomi išeiti iš salės.